Voilà, bonjour à tous, la séance est reprise. Sveiki visi. Darbą tęsėme. Vakar, vakar dienos posėdžio protokolas, e, protokolas taip pat patvirtinti tekstai jums pateikti. Ar niekas neprieštaraujate pateiktiems tekstams?